Good afternoon. I am very surprised because uh, in the morning. Labą dieną, aš labai e, stebiuosi dabar, kad e, rytą po 9.10 buvo žymiai mažiau kolegų negu dabar. Turbūt įsivaizduojat, kokia tuščia buvo salė. Ir šiandien iš ryto pradėdamas posėdį 9 val. negerai jaučiausi. O dabar pradedam posėdį. 13 punktas, aš pirmininkauju. E, elektros e, sujungimo tinklų e, klausimas kolega Peteris Eriksonas. Jis kartu su mumis jau čia sėdi ir aš dabar norėčiau pradėti su jo diskusiją. Kaip jūs puikiai žinote, Kalbame apie konkretų žingsnį link Europos energetikos sąjungos sukūrimo. 10 procentų elektros saveikumo tikslas, sujungimo tikslas. Tai yra labai svarbus, realistiškas siekis. Tai būtų e, didelis indėlis į bendros elektros rinkos integravimą Kai kalbame apie tiegimo saugą, saugą, turime suprasti, kad toks sprendimas būtų labai didelis žingsnis į priekį. Tas pats pasakytina ir apie dujų tiekimą ir grįžtamuosius rautus. Kaip žinote, elektros atveju beveik visuomet grįžtamasis judėjimas vyksta, taigi 10 procentų skaičius prilyksta tarsi grįžtamiesiems rautams dujų atveju. Mūsų pranešėjas Peteris Eriksonas. Prašau, žodis kolega jums. Much. Labai ačiū. Aš sutinku. Sutinku su šiuo pranešimu. Pralaidumo klausimas yra labai svarbus, tai yra energetikos sąjungos pagrindinė esminė dalis labai didelė dalimi mūsų pasiekimų sėkmė priklausys nuo bendros energetikos rinkos. Šiandien dar to neturime, bet e, ateis tas laikas, kai e, tą turėsime ir tada galėsim žymiai daugiau papildomų tikslų siekti. Todėl manau labai svarbu, kad e, mes tą temą nagrinėjame. Džiaugiuosi, kad turėjau progos padirbėti su kolegomis, šešėliniais pranešėjais labai geroje, palankioje dvasėje, vyko labai geros diskusijos. Aš pats stengiausi dirbti e, skaidriai, stengiausi įtraukti tiek žmonių, kiek norėjau ir didelė dauguma pritarė pagrindiniams klausimams, pasiekėm susitarimą. Galbūt net per daug toli nuėjome kompromisuose, Tačiau žiūrėsim, kas vyks šiandien ir galų gale, e, kai baigsim šį klausimą, e, bus viskas padaryta. Svarbiausias e, klausimas yra AISA ateitis, sako, kad reikia jai daugiau darbuotojų, reikia, kad ji galėtų atlikti kuo daugiau E, veiklos koordinuojant, prižiūrint nacionalinius tinklus, reikia pakankamai darbuotojų. E, dėl to sutarė dauguma. Dauguma pritarė 10 procentų tikslui. Tai yra labai svarbu, kad e, būtų imamas reikalingų žingsnių valstybių narių sujungimui pagerinti ir kad būtų sukurtas greičiau, bendras, greičiau bendra rinka elektros srityje. E, žinome, kad yra išsikelta daug tikslų, kurie įvardina labai konkrečiai ateities poreikius. Kalbame apie kliūtis, kurios dar išlieka. Tai yra sritis, kuriuose reikia daugiausia pokyčių. Ten reikia daugiausia ir investicijų, kad galėtų sustiprėti bendroji elektros E, bendras elektros tinklas. Tačiau išlieka vienas klausimas, dėl kurio nesugebėjome visapusiškai sutarti. Nesame visiškai įsitikinę, kad sprendimas gali būti priimtas privalomųjų tikslų klausimą turiu galvoje. Aš bijau, kad jeigu per daug toli nueisime mm, priimdami sprendimą dėl privalomų tikslų, galime pasiekti priešingų rezultatų. Galbūt mes investuosime ne ten, kur reikia. Pavyzdžiui, Kipras yra ta valstybė, kuria reikia labai didelių investicijų. Ta šalis įeis į 10 procentų tikslą Ir jeigu bus nustatyti privalomieji tikslai, tai toks e, vadinamas švelnus būdas e, pasiekti 10 procentų tikslo nebus labai geras, nebus lengva jį pritaikyti, nes turėsim kiekvieną valstybę vertinti atskirai. Lygiai tą patį klausimą galim pateikti dėl Iberijos pusiasalio, Ispanijos ir Portugalijos. Šiandien problema ta, kad Iberijos pusėsalis nėra sujungtas 10 procentų. Jį reikėtų geriau sujungti su Prancūzija ir kitomis Europos dalimis. Tačiau, jeigu norime kiekvienai valstybei nustatyti privalomosius tikslus, tai Ispanija ir Portugalija jau tarpusavyje 10 procentų yra susijungusios. Taigi, kils klausimas, kam investuoti į tas šalis kils. Tas pats ir Baltijos šalise, tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Tas e, e, švelnus 10 procentų tikslas geras, bet reikia papildomų e, reikalavimų ar papildomų tikslų regioninių lygmenių. Mes tada galėsime nustatyti atskirus siekius Iberijos pusėsaliui arba Šiaurės jūros apylinkėms Aš įsivaizduoju, kad tie klausimai e, išliks atviri ir mes galėsime geriau nuspręsti, kur investuoti, kur naudingiausia investuoti. Ačiū gerbiamas e, e, pranešėjų. Keturi iš aštuonių šešėlinių pranešėjų klausėsi jūsų pasisakymo, kolega pranešėjų. Taigi, aš dabar suteiksiu žodį pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, mano išvardinta tvarka. Yeah. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjai ponui Eriksonui už labai gerą pranešimą. Tai yra puikus atspirties taškas tolesniam darbui. Kaip APP e frakcijos šešėlinis pranešėjas, džiaugiuosi, kad vyko labai konstruktyvus dialogas ir visiškai sutinku su Pieteriu ir jo komentarais apie bendrąją elektros rinką. Taip pat noriu padėkoti savo kolegoms iš EPP už tai, kad jie prisidėjo prie šio darbo, taip aš galėjau suformuluoti tikslingų koordinuotų pakeitimų. Norėčiau išskirti svarbiausią šio pranešimo aspektą e, mūsų frakcijos akimis. Visų pirma, reikia pripažinti, kad energetika yra nacionalinės kompetencijos rytis. Mano nuomonė šio pamatinio principo E, nebuvo paisoma pranešimo projekte. Ir turėtume pakeitimą pakeisti, kad e, tas principas atsispindėtų. Aš nematau automatinio konflikto tarp valstybių narių ir e, Europos klimato ir energetikos hartijos 2030 metams tikslų. Mes sakome, kad 10 procentų Europos sujungimo tikslas turėtų būti remiamas, tai yra būtina, kad būtų užtikrinta gera funkcionuojanti energetikos rinka visoje Europoje, kad nebeliktų energetinių salų, kokiu turime dabar, kaip kad yra Baltijos valstybėse ir kai kuriuose kitose Europos vietose. Taip pat labai svarbu e, užtikrinti Europos energetinio tiekimo saugumą Tačiau labai svarbu, kad pranešime būtų pasakyta, kad 10 procentų tikslas neegzistuoja pats savo. Turime užtikrinti, kad pranešime atsispindėtų problemos susijusios su galimybė naudotis turimą infrastruktūrą. 10 procentų tikslas e, gali būti gyvendintas arba ne. E, sprendimas galės būti gyvendinamas tik tada, jeigu bus panaudota infrastruktūra, todėl mes siūlome, kad pranešime tai būtų pabrėžta. Galiausiai mes skatiname, kad būtų nepamiršti pagrindiniai parametrai derantis dėl pranešimo. Europos elektros rinka turi būti e, sujungta taip, kad e, būtų pasiekta maksimali nauda Europos vartotojui. Todėl e, sutelkiame dėmesį į E, didžiausią europinę vertę turinčius projektus ir manome, kad reikia aptarti Europos finansavimo taisyklės. Dėkoju kolegams, dėkoju ponui Eriksonui ir šešėlėms pranešėjams. Madam Kabezon Ruiz. Ačiū labai, žodis poniai Kabezon Ruiz. Jį pasisakys socialdemokratų frakcijos vardu, na, o pirmasis pasisakęs kalbėjo PP vardu. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo padėko žodžių Ačiū už įžanginį pristatymą. Ir kalbant apie šį pranešimą, pagrindinis tikslas yra bendra energetikos rinka ir didesnis energijos panaudojimo efektyvumas. Tad labai svarbus yra jungiamųjų tinklų pralaidumas. Na ir kalbant apie pagrindinį pranešimo tikslą, mes visi taip pat siekiame ir konstruktyvaus dialogo Vis dėlto, kalbant apie pranešimo turinį, turiu būti atvira. E, jo turinys manęs iki galo netenkina ir kalbant apie pranešimo projektą, man atrodo, kad e, tarsi buvo pamiršti mūsų bendri ES tikslai. Tai yra bendrosios energetikos sąjungos sukūrimas. Ne visai aišku, ar pranešėjų svarbus išlieka energijos tiekimo saugumas. Taip pat reikėtų pakalbėti apie prieinamas kainas vartotojams. Tai yra dar vienas svarbus tikslas, e, kuris padėtų užtikrinti tą bent jau 10 procentų energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumą. Na ir tikrai kviečiu pranešėją atsižvelgti tai ir siekti solidarumo, kuris padėtų galiausiai įgyvendinti užsibriežtą tikslą. Na ir kalbant apie 10 procentų tikslą, norėčiau pasakyti, kad parlamentui reikėtų rimtai pažvelgti į tos klausimus, rimtai pažvelgti į energijos tiekimo saugumo užtikrinimą. Na ir kalbant apie Pirienų pusėsalį, ten tikrai nėra užtikrinamas 10 procentų e, tikslinis rodiklis. Nežinau, ar 20 metais tai pavyks padaryti. Kažin ar pavyks pasiekti užsibriežtą tikslą, nebent visi veiksime solidariai. Suprantu, kad šešėliniai pranešėjai, priklausantis kitoms frakcijoms, e, kai kurie jų yra iš tokių valstybių narių, kur e, Energetinė padėtis nėra tokia sudėtinga, tačiau valstybės narės turinčios mažai energijos šaltinių turėtų įtin daug svarbos teikti šiam klausimui. Ponas Kanijete dar kartą pabrėžė savo įsipareigojimą užtikrinti tą energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumą. Na ir noriu pabrėžti, kad 10 procentų jau yra toks visiškas minimumas kurio mes ketiname siekti. Ačiū labai, ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar ponas Teličką, prašau. Ačiū labai. Labadiena visiems. Na taip, paprastai dėkojama pranešėjui, tačiau šį kartą taip pat norėčiau mm, ne tik jam padėkoti, tačiau ir pasidžiaugti tikrai puikiu bendru darbu ir puikiu darbu su kitais kolegomis pranešėjais. Na ir pradėsiu nuo tokių politinių momentų. Pats tikslas nėra naujas. Turbūt visi pamename 2002 metus ir tada e, užsibrieštus tikslus. Juk patys su to dirbame, žinome, kokia buvo situacija, žinome, kokia ji yra dabar, prabėgus 13 metų. Ir dėja, ji nėra itin kardinaliai pasikeitusi. Manau, kad labai svarbu parengti tinkamą pranešimą, apibriežti realias problemas, trūkumus ir užsibriežti itin realius tikslus, kad nebūtų taip, kad 20 ar 25 metais rengsime dar vieną naują pranešimą ir kartosime tai, kas buvo surašyta šiandieninėme pranešime. Dabar dėl pranešimo projekto. Man atrodo, kad visai neblogai subalansuotas ir turiu pasakyti, kad tikrai problemų man beveik niekas nekelia. Ir man atrodo, kad kuo daugiau laiko skiriame darbui prie pranešimo projekto, tuo daugiau e, pakeitimų pateikiama ir man atrodo, kad tekstas tarsi šiek tiek per daug atskiedžiamas. Man atrodo, kad reikėtų tokio konkretaus, aiškaus e, teksto turinčio visus svarbius politinius klausimus ir siunčiančio aiškę žinę. Ir aš šiek tiek baiminosi dėl to, kad kai kurie iš pateiktų pasiūlymų dėl pakeitimų e, neduoda didelės naudos tekstui ir kviečiu ir kitus kolegas e, neužtvindyti pranešėjo tais pasiūlymais dėl pakeitimų, kad per daug nesusilpnintume teksto. Dar viena pastaba, kurią norėčiau išsakyti. Mes negalime e, atmesti rinkos poreikių. Visi kolegos, kurie kalbėjo iki šiol, kalbėjo apie tą elektros energijos rinką, tačiau tai reiškia, kad mes taip pat turime atsižvelgti į srautus, į energijos srautus, į elektros srautus ir taip pat tuo pačiu metu paraleliai e, gerinti tas jungtis, e, kurios turi trūkumų. Tačiau man atrodo, kad mes neturėtume kurti kažką, kas netitiks E, realių rinkos poreikių bei srautų. Ir man atrodo, kad dabar pusiausvyrą pranešime tikrai yra nebloga, be abejo, tam tikrus niuansus dar galima pakoreguoti ir natūralu, kad ne visi kolegos yra patenkinti pranešimu, tačiau, kalbant apie rengiamą pranešimą, čia taip pat bandoma remtis į, į, įrodymais ir man atrodo, kad būtent tai ir turėtume daryti, turėtume kaip pagrindą naudoti realų poveikio vertinimą. Kolegija iš socialdemokratų frakcijos kalbėjo apie solidarumą, visiškai pritariu jo žodžiams, tačiau noriu pasakyti dar ir vieną papildomą dalyką. Reikia kalbėti ne tik apie solidarumą, bet ir apie atsakomybę. Na ir bent jau Alde frakcijos vardu galiu pasakyti štai ką, nežvelgiu tai vien tik iš nacionalinės perspektyvos. Be abejo, valstybės, valstybių narių situacija yra skirtinga, tačiau aš pats, kaip Alde frakcijos atstovas, žvelgiu į viską platesnėme kontekste, ne kaip kažkokios vienos valstybės narės pilietis. Ir net nebejoju, kad Sirėnų pusėsalio klausimą dar būtų galima e, peržvelgti, tačiau pasisakyčiau už tai, kad laikytumėmės tokio bendro, holistinio, visuotinio požiūrio ir būtent juo vadovautis. Ir nereikėtų e, vien tik apie konkrečius regionus kalbėti visame pranešime. Na ir porą baigiamųjų pastabų. Man atrodo, kad tai atsispindi ir pačiame dokumente, e, pačiame pranešime, kuris, kaip minėjau, šiek tiek e, e, toks dabar susilpnintas yra. Ir man atrodo, kad e, kalbant apie tinklų kūrimą, visų pirma, kalbant apie finansų ir investavimą, reikėtų subalansuoto požiūrio susijusio su nacionaliniu tinklų kūrimu. E, reikia to balanso, tos pusiausvėros, priešingai atveju tai bus tik lėšų švaistimas. Ir džiaugiuosi, kad e, pranešėjas pilnai tai atsižvelgia. Dabar dėl kvotų saistančio pobūdžio. Turiu pasakyti, kad aš pats esu gana atvirai nusiteikę šio klausimo. Ir pranešėjas taip pat kalba apie keletą tokių šiek tiek prieštaraujančių vienas kitam elementų, tačiau reikėtų juos šiek tiek suderinti. Na ir jau tikrai paskutinė pastaba. Jeigu žvelgtume į tokius regionus kaip, pavyzdžiui, Baltijos jūros regionas, buvo paminėtas Pirėnų pusėsalis, Galbūt tokiu atveju reikėtų pažvelgti tai, kas yra praktiškai įgyvendinama, pažvelgti tą laipsniškumą ir tiek būtų pastabų, tačiau iš esmės, ponė pirmininkė, man atrodo, kad tikrai judame tinkame linkme, pritariu pranešėjui dėl to, kad jeigu uh, labiau save disciplinuotume ir neužtvindytume pranešėjo pakeitimais, tikrai laiku ir sėkmingai užbaigtume darbą. Ačiū. Pone Kapel, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Buvau šešėlinė pranešėja, rengiant šį pranešimą ir galiu e, patvirtinti, kad iš tikrųjų e, pranešėjas į savo pranešimą įtraukė daug svarbių dalykų. Man labai patiko, e, kaip jis aprašė e, regionalizavimo klausimą. Tai irgi labai svarbu, e, kalbant apie jungiamasias linijas dėl agentūros. Jei čia tenka tikrai svarbus vaidmuo, gali būti tokios jungiamosios linijos, kurios ko puikiausiai veikia. Pavyzdžiui, tarp Austrijos ir e, Vokietijos, na, o ESA gali e, užginčyti, ar iš, tikrų, ar iš tikrųjų viskas veikia gerai. Aš manau, kad pranešime reikėtų skirti daugiau dėmesio e, diversifikavimui, tai yra apsirūpinimai įvairiais energijos šaltiniais Europoje, kaip kad šiandien jau sakė komisaras Kanjete Tai padėtų užtikrinti ir didesnį energetinį saugumą. Tai manau, kad pranešime tai būtų galima pabrėžti. Dabar dėl finansavimo. Šis klausimas irgi yra paliestas pranešime, tačiau finansavimo klausimas yra tikrai žymiai sudėtingesnis, platesnis yra įgyvendinami e, įvairūs projektai, taip pat ir viešojo intereso projektai. Jie atitinka svarbiausius prioritetus. Čia galiu paminėti ir Europos projektą dėl jungiamųjų linijų. Taip pat e, yra įvairūs projektai, e, kuriems įgyvendinant naudojami struktūriniai fondai. Taigi nepakanka tokių bendro pobūdžio formuluočių. Bendro intereso e, projektai turėtų būti įgyvendinami sparčiau per 3,5 metų. Bet ne visą laiką tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, mano šalyje, Austrijoje, patvirtinimo procedūra uh, užtrunka žymiai ilgiau, bet to dar reikia sukurti ir atitinkamą infrastruktūrą. Aš palankiai vertinu 10 procento uh, uh, tikslinį rodiklį, bet manau, kad tai turėtų būti minimalus tikslas. E, kai kurios valstybės narės gali pasiekti ir daugiau. Aš suprantu, kad Ispanijai, Portugalijai yra svarbu, svarbus tie 10 procentų, bet e, mes, kai kalbame apie energijos e, diversifikavimą, tai galime pasiekti ir daugiau. Tas 10 procentų tikslinis rodiklis kalbant apie jungiamųjų linijų pralaidumą, tai turėtų būti tik minimalus e, tikslas. Aš tikiuosi, kad, kad apie tai dar galėsime padiskutuoti ir per šešėlinių pranešėjų sustikimą ir kad kartu pasieksime gerą rezultatą. Mano sąraše dar liko pono Zorinio ir ponė Ernst. Jie norėtų pasisakyti, ar yra dar norinčių tarti žodį, jeigu taip, informuokite mane. Dabar pona Zorinio, po to ponia Erts, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šįryt jau vyko įtin įdomios diskusijos su komisaru Kanjete ir diskusijų metu išaiškėjo du svarbus elementai susijęs su tuo, apie ką dabar kalbame. Visų pirma, energetikos rinkos dizainas, kūrimas ir tos rinkos valdysena. E, kalbant apie planus, e, daugiausia kalbama apie atvirojo koordinavimo metodą. E, valstybės renks nacionalinius planus, o kas dviejus metus būtų vykdomas įvertinimas, kaip buvo įgyvendinami užsibriežti tikslai. Na ir Toks būtų modelis, nebent būtų sukurta e, kažkokia kitokia bendra mm, programa susijusi su jungiamaisiais tinklais. Na ir jeigu būtų kažkokių tai kliučių energijos rautams, man atrodo, kad sistemai tai tikrai pakenktų. Na ir kalbant apie parengtą pranešimą, man atrodo, kad trūksta tinkamo problemos vertinimo, trūksta tokio visuotinio bendro požiūrio į keliamus klausimus. Na taip, dalinamasi tam tikromis mintimis, e, tačiau panašu, kad į e, jungiamųjų linijų klausimą žiūrima e, tarsi prorožinius sakinius. Na ir jeigu mūsų tikslas bus tik 10 procentų, tada bendroji energetikos rinka sąjungoje tikrai niekada nebus su, sukurta. Ačiū labai, ponė Ernst, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad ir man suteikėte galimybę pasisakyti. Buvau išsigandusi, kad nespėsiu pasisakyti, bet džiaugiuosi, kad dar laiku atbėgau. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už e, šį pranešimą. Jis buvo pasirengęs ieškoti kompromisu. Daugelis kompromisų tikrai geri. Pranešime svarstomi e, tikrai sudėtingi klausimai ir manau, kad buvo pasiekta gera pusiausvyrą. Dėl 10 procentų tikslinio rodiklio Kaip žinia, nuo pat pradžių nelabai mums patiko tas procentinis dydis, ar 10 procentų, ar 15 procentų, e, kaip tą dydį reikėtų pasirinkti. Valstybėse narėse e, padėtis skiriasi, kai kurios šalis jau seniai pranoko 10 procentų tikslą. Na, o mums svarbiausia, kad būtų užtikrinta prieiga prie energijos rinkos ir kad e, būtų nepamiršti ir atsinaujančios energijos šaltiniai. Mes galime kalbėti apie visas jungčių rušis arba jungiamųjų linijų rušis, bet e, man svarbiausia, kad būtų e, ne tik atsižvelgta į atsinaujančią energiją, bet kad jai būtų netgi ir teikiamas prioritetas. Toliau ESA. Atvirai prisipažinsiu, mūsų frakcija tikrai nesutariama dėl ESA. Tai yra kontroversiškas klausimas. Kai kas sako, kad ESA vaidmenį reikėtų sustiprinti. Kolegos jau minėjo priežastus. Aš manau, kad apie ESA dar e, turėtumėm padiskutuoti E, mano frakcija dar diskusijos nėra baigto šio klausimo. Toliau trečioji pastaba. Na, pasakysiu, kas mums nepatinka šiame pranešime. Ir kolegos iš šiaurės kraštų tai žino. Mums nepatinka offshoriniai visi aspektai. Jos mes vertiname, vertiname kritiškai. Manome, kad reikia E, atsižvelgti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Aš jau nekartą sakiau, kad e, tam punktui, kur kalbama apie e, offshore'inius aspektus, mes negalėsime jam pritarti. Dar apie viską padiskutuosime ir su kolegomis iš Ispanijos kuriems irgi tai svarbu ir pažiūrėsime, kas atsitiks toliau. Čia, čia. Ponas Kopfartas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir pranešėjai už įdomų ir puikiai parengtą pranešimą. Norėčiau pritarti ponui Zorinijos, kuris pasisakė prieš mane. Kalbant apie rinkos dizainą ir tą valdysenos struktūrą, nemažiau svarbu turėti ir tokią aiškę europinę perspektyvą šio klausimu apie tai kalbėjome su ar, ar jie skanietė ir man atrodo, kad tas 10 procentų tikslas yra geras, tačiau reikia žiūrėti į priemonės. Visų pirma, tinklų integravimas ir reikia sustiprinti bendrąją politiką šio klausimu ir tokias agentūras kaip ESA. Apie tai buvo kalbėta jau ne vieną kartą. Reikia ieškoti tokių priemonių, kurios padėtų didinti E, tinklų sujungiamumą. Ir reikia tokio bendro holistinio europinio požiūrio, jeigu norime įveikti šioje srityje esančias problemas. Na ir kalbant apie esamas kliūtis, jas taip pat reikėtų aiškiai nurodyti, įvardinti. Ir tas kliūtis be abejo reikia kuo greičiau pašalinti. Ir dar viena pastaba, kurią norėčiau išsakyti. Ta diskusija susijusi su pajėgumais rinkoje. Tikrai norime siekti e, tvaresnio energetikos naudojimo ir atsinaujinančiojo energijos šaltinių naudojimo. Tačiau jeigu norime būtent europinės, e, europinių išteklių rinkos reikia tų sąsajų, reikia jungiamųjų tinklų, būtina to siekti, tad tokia būtų mano nuomonė. Ačiū, laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū labai, kolega Varche, prašau. Dobré odpoledne, já bych rád poděkoval panu zpravodajovi za jeho práci. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Jungiamųjų linijų pralaidumo stiprinimas yra svarbus žingsnis, kuriant bendrą rinką yra būtina užtikrinti e, nacionalinių tinklelių susijimą. Ir aš pritariu pranešėjo pozicijai, kad reikia siekti 10 procento tikslinio rodiklio, bet reikia taip pat atsižvelgti ne tik į dabartinę padėtį, bet ir į tai, kokia yra e, jungiamųjų linijų kokybė. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokių tai trūkumų e, tiekimo e, linijose Vokietijoje, tai įtakoja ir kaiminė šalis. Taip pat e, siekiant 10 procento tikslinio rodiklio svarbu e, kovoti ir su e, kliūtimis, bottlenecks vidaus nacionalinėje rinkoje. Dėkuoju. Panas Gleiser, Europos komisijos vardu, prašom. Atleiskite, jeigu neteisingai ištariu pavardą. Generalinio energijos direktorato generalinis direktorius, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už išties puikų pranešimą. Noriu e, pabrėžti, kad 10 procentų tikslas yra minimalus tikslas ir jo siekiame dėl trijų pagrindinių tikslų. Mes siekiame ne vien tik tais baigti formuoti energijos vidaus rinką, bet taip pat užtikrinti ir pateikimą apsirūpinimą energiją. Beje, norime taip pat užtikrinti ir e, elektros tinklų tvarumą. Mes manome, kad buvo pasirinktas puikiai subalansuotas požiūris. Taip pat mūsų nuomonė E, jeigu e, e, pranešėjas sakydamas, kad tai nėra teisiškai saistantis tikslas, tai yra teisingas požiūris, yra pademonstruotas lankstumas, bet netmetamas ir solidarumo principas. Ir taip pat tai padės geriau atsižvelgti nacionalinius bei regioninius ypatumus. Toliau finansavimo klausimai. Mes Um, norime pasakyti, kad, na, kuriant tinklus, uh, finansavimas nėra pati didžiausia um, kliūtis. Yra kalbama apie 3,5 metų laikotarpį. Ir valstybės narės turi laikytis to laikotarpio, valstybės narės E, turi padaryti viską, ką tik gali, tam, kad e, sukurtų tinkamą struktūrą, jog e, projektų įgyvendintojai galėtų tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus. Viskas turi būti padaryta per 3,5 metų. valstybės narės tokias taisyklės gali e, taikyti ne vien tik tais vadinamiesiems PCIs, bet ir kitose sritise, kai turi būti išduodami leidimai. Labai ačiū e, komisijos atstovui. Na, dabar norėčiau um, paprašyti pranešėjo, kad jis apibendrintų vykusią diskusiją. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū visiems už komentarus, labai jais džiaugiuosi. Ačiū ir už pasiūlytus pakeitimus. Aš manau, kad e, galų gale išspręsime iškeltas problemas, kurios yra išties svarbas. Gal paminėsiu keletą konkrečių problemų. Iš tikrųjų, tos problemos valstybėse narėse skiriasi. Mano kilmės šalyje yra ir tokių jungiamų linijų, kurios e, puikiai veikia. Tai yra, e, e, pavyzdžiui, jungiamosios linijos tarp Danijos, Vokietijos ar Lenkijos, Vokietijos bet ne visą laiką e, tai, tomis linijomis teikiama elektra. Yra svarbu ne tik e, sukurti jungiamasias linijas, bet ir užtikrinti, kad jos būtų atviros, prieinamos. Taigi institucijos turėtų užtikrinti, kad sistema veiktų. Gerbiamas pirmininkė, jeigu yra jungiamoji linija su. Uh, Jeigu e, yra e, kažkokia jungiamoji e, linija su Lenkija, tai jos gali ir nepakakti, gali jų reikėti daugiau. Toliau jungiamosios linijos tarp rytų ir vakarų Vokietijos. Čia neužteks įgyventinti 10 procentų tikslą. Kai bus išspręstos problemos tarp rytų ir vakarų Vokietijos, tai išsispręs nemažai ir bendros rinkos problemų. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie e, jungtis tarp Lenkijos ir Vokietijos. Toliau Pirienų pusėsalis, jis tikrai nepakankamai, nepakankamai gerai susijęta su likusia Europą, bet tai yra regioninė problema. Jeigu mes nustatysime privalomą tikslą kažkokiai šaliai, tai nepadės problemos išspręsti. Reikėtų nustatyti tinklus konkrečiam regionui. Tai galėtų padėti išspręsti prieinų pusęsalio problemą. Esu įstikinęs, kad būtina tai padaryti ir manau, kad 10 procentų e, e, tikslas yra tikrai geras, galima jį ir viršyti, galima nustatyti 15 procentų tikslą 30 metams, bet e, reikia ir papildomų priemonių. Ir ponit Ernst dar norėčiau pasakyti, kad e, jungčių klausimas yra svarbus ne tik formuojant bendrą rinką, bet e, ir norint išspręsti klimato problemas ir pasiekti tikslus e, kovos su klimato kaita srityje. Tam yra būtina naudoti atsinaujančios energijos šaltinius, Taigi, kai bus investuojama į jungiamasias linijas, reikia investuoti ir e, į e, atsinaujančius energijos šaltinius, kad jie irgi būtų susijęti su jungiamosiomis linijomis. Manau, kad e, apie tai reikėtų kalbėti ir Paryžyje, kur vyks konferencija klimato kaitos klausimais. Labai ačiū, mums dar liko porą minutėlių. Tai aš pats dar norėčiau tarti žodį. Jūs kai nepaminėjote Baltijos šalių. Baltijos šalis irgi yra e, e, energetinės salos, jos yra susijętos su Rusija, bet e, jos nėra, e, Baltijos šalių tinklai nėra tinkamai sinchronizuoti su kitomi, kitų ES valstybių narių tinklais. E, Jūs minėjote kitas šalis, kalbėjote ir apie energijos salas, bet nepaminėjote Baltijos šalių, kurios tą problemą taip pat susiduria. Taip, dėl tam tikros priežasties. Visiškai netrukus didžioji e, šios problemos dalis bus išspręsta. E, lapkričio mėnesį bus pradėta naudoti nauja linija tarp Švedijos ir Lietuvos. Ir taip pat yra planuojama, kad visiškai netolimoje ateityje Baltijos šalis bus sujungtos ir su Lenkija, bus susijėtos e, linijomis su Lenkija. Taip labai ačiū, na iš tikrųjų mums tai visiems labai svarbu. Gracias, señor presidente. Bueno, como hay tiempo, pues voy a... Pane Ruiz, na, kadangi liko dar šiek tiek laiko, tai aš suleidau dar kartą paprašyti žodžio. nes šiaip tai nes gal prieš tai man nepavyko tinkamai pasakyti, ką aš norėjau pasakyti. E, komisija sakė, kad pateiktas pranešimas yra gerai subalansuotas, kad jame atsižvelgiama ir į solidarumo principą. Bet man atrodo, kad yra tarsi žengiamas žingsnis atgal. Uh, nėra tinkamai atsižvelgta į solidarumo, į solidarumo principą. Pranešėjas minėjo 10 procentų e, tikslinį rodiklį ir Pagalvokime, kas atsitiktų, jeigu jis būtų pasiekiamas tik nacionaliniu lygmeniu, bet nebūtų pasiekiamas regioniniu lygmeniu. Gal kartu su Portugalija mes ir pasieksime 10 procentų tikslinį rodiklį, bet ar tai padės užtikrinti apsirūpinimą energiją dėl atsinaujančios energijos? Na, iš pradžių Ispanijoje buvo tam tikrų abejonių dėl atsinaujančios energijos šaltinių. Bet dabar galiu jūs nuraminti. Mes e, ėmėmės e, tam tikrų priemonių, e, nors situacija Ispanijoje buvo tikrai sudėtinga. Bet kol kas dar nėra išreikšta aiški politinė valia priešintis atsinaunančios energijos šaltinių naudojimui. Mes taip pat remiame uh, E, tikslą, kad e, Baltijos šalis nebebūtų energetinės salos. Mes pritarėme tam, kad jos būtų susijėtos su kitomis ES šalimis. Pirmininkė, gal ir kai ką praklausiau, bet vis tiek aktyviai dalyvauju visame e, pranešimo svarstymo projekte, nes rengiu ir pakeitimus. Ir aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Apie tai jau kalbėjo kolegos iš Ispanijos, kurie atstovauja SND frakciją. Dėl atsinaunančios energijos ir jungiamųjų linijų nuo jungiamųjų linijų tikrai priklausys, ar ir toliau e, e, atsinaujančios energijos šaltiniai bus plėtojami e, Ispanijoje. Buvo ir taip, kad Ispanija pagamindavo per daug energijos iš atsinaujančios energijos šaltinių. Tai mums svarbu, kad galėtumėm tokią energiją jungiamosiamis linijomis perduoti į kitas šalis pažiūrėk, kitas e, e, Pirienų pusęsalio šalis. Bet jeigu kalbame apie energijos perdavimą kitoms šalims, tai jau tuomet jungiamosios linijos turėtų driektis iš Ispanijos per Prancūziją. Mes norėtumėm e, ir ateityje skirti atitinkamą dėmesį atsinaujinančios energijos šaltiniams pirmininkas. Na, mes galime be galo be krašto diskutuoti, bet noriu pasakyti, kad valstybėse narėse labai skiriasi valstybės parama dėl atsinaujančios energijos šaltinių naudojimo. Nesažininga konkurencija. Mums šiandien tai atrodo problema, nes yra iškraipama e, konkurencija ir Ir taip yra dėl to, kad yra teikiama ne vienodo dydžio valstybės parama. Ir manau, kad e, nuo 2020 metų yra būtina nutraukti tokias valstybinės subsidijas. Apie tai prieš porą valandų kalbėjome ir su komisijos nariu Kanjete. Galbūt tuomet nuo 20 metų galėsime ir pradėti prekiauti tokią energiją. Gal dar kas nors, ką nors norėtų pasakyti? E, gal pranešėjas ar komisija dar turi ką pridurti? Mums liko šešias minutės. Nebūtina e, e, pasisakyti šešias minutės, jeigu paprašysite žodžio. Aš perimsiu vadžias ir artėjant diskusijos pabaigai, manau, kad reikėtų pastebėti vieną svarbų dalyką dėl energetikos e, tinklo, elektros sujungimo e, sistemos. Jis, kad būtų pagerintas ir būtų sustiprintas pralaidumas, e, potencialas yra įmanomas ir Šiaurės jūroje, ir Baltijos jūroje Europos pietryčiuose tas yra įmanoma, Iberijos pusėsalyje. Jeigu mes norime išspręsti problemas susijusias su per dideliu energijos importu Europos Sąjunga, ir kad e, įgyvendintume klimato kaitos tinklus turime, tikslus turime e, įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių siekius ir išnaudoti tų sričių potencialą Europos rinkoje. Aš manau, kad ateityje elektros sistemai prireiks e, didelės visos energetikos sistemos dalies. Manau, kad tai yra pakankamai gerai, nes e, iškasamojo kūro požiūrių dujos ir anglis tarsi atskiriamos, nu, priklauso kitai sričiai. E, Jeigu elektros sistemą ir atsinaujinančių energijos šaltinių potencialą e, sureguliuosime, tai daugelį problemų energetikos rytyje galėsime išspręsti ne tik klimato kaitos e, tikslų požiūrių, bet ir galvodami apie savos produkcijos e, pagerinimą, sumažinant importą iš rytų ateityje. Ačiū kolega, balsuosime dėl pranešimo E, spalio 13 dieną šiuo metu. Įtre komitete ir vėliau. Paskui gal ir plenarnė posėdį. Dabar pereikim prie 15 punkto. Įtre e, vizitas į Daniją, birželio 18-19 dienomis, informacijos pateikimas. Atstovai buvo aukšto lygio, mūsų delegacijos e, vadovai vadovas buvo Morten Helvek Petersen, kuris yra komiteto vicepirmininkas. Ir jeigu jūs nieko prieš, tai pasakysiu, kad per šį vizitą be kita ko buvo kalbama apie daugelį temų. Pagrindinį darbą atliko Kopenhagos miestas. E, jis e, siekia E, miesto be anglės dvideginio statuso 2025 metais. Todėl buvo labai įdomu susitikti su e, Danijos vietos savivaldos atstovais, Danijos pramonės konfederacijos atstovais, taip pat apsilankėme e, moksliniuose tyrimų centruose. Narių mintys apie šį vizitą yra išdalintos E, jums bendrame tokiame rašte. Bet šiek tiek gal daugiau informacijos mums dabar pateiks panas Morten Helvik Petersen. Ačiū, kolegos. E, buvo atliktas e, rimtas tyrimas, parengta visa mūsų komiteto pagrindinių aktualijų studija. Kaip jūs jau sakėte, apsilankėme Kopenhagos mieste E, aptarėme vadinamųjų ateities išmaniųjų miestų galimybės. Tai e, miestai, kurie suvaidins nepaprastai svarbu vaidmenį, kuriant energetikos sąjungą. Kopenhaga yra išsikėlusi tikslą tapti miestu be e, anglės dvideginio iki 2025 metų ir mes suprantame, kad tas tikslas yra toli siekiantis, jį gali būti gana sunku įgyvendinti. Sustikome ir su Danijos pramonininkų konfederacija, kalbėjomės su į bendrovių, kurios nuvartoja labai daug energijos atstovais. E, bandėme išsiaiškinti, kokie iššūkiai jiems šiandien iškyla. Vienas cemento gamintojas pasakojo, kokie jų tikslai taupant energiją, bet tuo pat metu jie negali e, tapti nekonkurencingi dėl to, kad naudoja labai daug energijos pasaulio rinkoje. Taip pat sustikome su maisto perdirbimo įmonių atstovais, ten taip pat yra sunotojama daug ir energijos, ir žmogiškųjų išteklių. E, atkreipkite dėmesį į tai, kad mes susitikome ir su e, atsinaujinančių energijų, e, energijos šaltinių gamintojai, su vėjo jėgainių bendrovė. Sustikome su Novo Nordisk farmacijos bendrovės atstovais. Lankėmės jų laboratorijoje, tiesą sakant ir aptarėme e, labai e, svarbius dalykus su Novo Nordisk. Man atrodo, kad mūsų delegacijai tai buvo labai naujoviškas dalykas. E, būdami Danijoje susitikome, aplankėme ir pirmąjį pastatą, vadinamąjį žalėjį švyturį, kuris yra CO2 požiūrių neutralus ir bandėme įsiaiškinti, kokiu būdu jis yra pastatytas ir kiek realu yra Kopenhagai tapti CO2 požiūrių neutraliai iki 2025 metų. E, matėme, kad konkurencingumo ir energijos taupimo tikslai e, tarsi persidengia. Ir galiausiai apsilankėme viename e, jūroje esančiame vėjo jėgainių parke. Tai yra stambiausias parkas, stambiausias toks telkinys ir 400 tūkstančių Danijos gyventojų būstų yra aprūpinami energija iš to vėjo jėgainių parko. Buvo labai įdomu pamatyti, didelį įspūdį padarė jau vien tik tos veiklos mastas, dydis. Ne Baltijos jūroje tas parkas yra, bet e, Danijos šiaurėje E, nuo Zelandijos į šiaurę, e, iš Danijos važiuojant į Norvegiją, sakykime, tai būtų. Projektas milžiniškas ir labai įdomus, ypač žinant, kokios diskusijos vykdavo mūsų komitete, kai kalbėdavom apie tai, ar vėjo jėgainės gali būti konkurencingos. Buvo labai įdomu pamatyti tas milžiniškas operacijas. Delegacija buvo didelė, E, šiek tiek padėtis, šiek tiek vizitas buvo apsunkintas dėl to, kad pirmą atvykimo dieną e, vyko rinkimai ir politikai visi buvo užsijėmę, jie turėjo daugybę kitų reikalų, susitikti su mumis buvo paskutinis e, turbūt jų prioritetų sąraše punktas. Ir vis tik turiu pasakyti, kad su Danais vyko gana įdomių diskusijų. Baigdamas noriu širdingai padėkoti visai delegacijai, jos nariams, Man buvo garbė tokiai delegacijai vadovauti. Ir dėkoju mūsų puikiam sekretoriatui už to vizito suorganizavimą. Buvo ir malonu, ir labai daug pasisėmėme. Ačiū, kolega vicepirmininkė. Jeigu jūs nieko prieš, gal salėje esantieji norėtų ką nors pridurti? Atrodo, kad ne. Panašu, kad e, pranešimas buvo labai išsamus, plataus požiūrio. Gerbiamas Petersenai dėkoju už tą informaciją ir už tai, kad vadovavote delegacijai į Daniją. Kitas mūsų darbos varkės klausimas e, - informacija apie vykstančius trialogus. Pirmiausia, reglament, bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos. Kolegos Sean Kelly šiandien nėra, jis negalėjo atvykti į Briuselį. Skrydžio problemas ar kažkas panašaus, net nežinom. Bet e, panašu, kad e, jam e, su sveikata problemų nėra. Viskas yra gerai, asmeniškai su juo jokių sunkumų. Bet yra kitų kolegų ir šis dosie yra labai svarbus. E, tinklo ir informacijos saugumo direktyva. Pone Pilar de Castillo Vera pradėjo šį dosiją ir jau beveik pabaigė, tiesą sakant. Ji šio dokumento autorė. ITRE komitetas yra e, papildomas komitetas pagal 54 straipsnį Nuomonė buvo priimta 2013 m. gruodžio mėnesį per praeitą kadenciją. Ne visi dalyvavome priimant tą sprendimą. Pirmojo svarstymo pozicija parlamente buvo priimta 2014 m. kovo mėnesį, o darybas prasidėjo tų pačių metų spalio mėnesį. Vadinasi, mūsų kadencija atsiprašau, tai sutapo su mūsų kadencijos pradžia. Ir aš e, matau, kad ponia Pilar del Castillo Vera yra pasirengusi pateikti naujas informaciją ir pristatyti, kaip dokumentas rengiamas. Ačiū pirmininkė, dėkoju už e, pristatymą. Dabar jau net nebereikia aiškinti, kada pirmą kartą buvo e, bals balsuojame. Jūs e, sakėte, kad paskutinis trilogas įvyko 2014 metais ir e, turiu priminti, kad jau ir 15 metais prieš pat vasaros atostogas birželio mėnesį įvyko dialogas. Aš esu tikras, kad jūs viską žinote, bet aš galėčiau priminti, kad e, Šios direktyvos tikslas užtikrinti aukšto ligmens kibernetinę saugą viso ES ir pasirūpinti, kad valstybės narės ir e, pagrindinės infrastruktūros objektų operatoriai būtų pasirengę e, susidoroti su galimais incidentais. Aktyvesnis dalyvavimas yra paminėtas pagal 54 taisyklę. ITRE komiteto dalyvavimas yra paminėtas. E, Užimtumo komitetas yra pagrindinis, o ITRE komitetas turi išskirtinės kompetencijas e, kompiuterių e, energetikos požiūrių pagal direktyvos 7 straipsnį. Valstybės narės, pavyzdžiui, turi užtikrinti, kad visi direktyvoje aptariami kritiniai sektoriai būtų E, aprūpinti resursais kibernetiniams incidentams e, sureguliuoti. Taip pat yra kalbama apie nacionalinius SERF ir e, aptariami galini kibernetiniai incidentai ir apibūdinama tokia, toks pasiūlymas kaip ES ankstyvai spėjimo sistema. Pagrindiniai klausimai E, ITRE yra sureguliuoti, bet dar išlieka nepabaigtų mm, temų. ITRE turi savo kompetencijas panaudoti. Visų pirma, parlamentas nori e, toliau bendradarbiauti. Dabartinės tarybos tekstas yra iš tiesų gana silpnas, kalbant apie SERT e, tikslus. Ir e, operatyvinio bendradarbiavimo rizika galiausiai e, nepasiteisino. Todėl dabar bandome daugiau spaudimo padaryti tarybai, kad būtų pasiektas geresnis valstybių narių bendradarbiavimas. Kita vertus, kaip tik vyksta diskusija apie tai, ar direktyvos mastas neturėtų būti išplėstas, kad būtų galima apimti ne tik tai kritiniškai svarbią infrastruktūrą, Ir tai dažniausiai yra keturių rūšių infrastruktūra - vanduo, energetika, transportas, finansų paslaugos. Tai kritinės, e, keturios kritinės infrastruktūros dalys. Dabar kaip tik kalbam apie galimybę inkorporuoti vis visas. Europos komisijos pasiūlyme yra palikta labai svarbi tarybos dalis dėl informacijos visuomenės paslaugų. Tarp jų yra ir e, debesų kompiuterija ir kitos rytis. Jeigu tos paslaugos bus e, aptartos, jos turės tenkinti tam tikrus reikalavimus. Mes uh, konkrečiamis aplinkybėmis vadovaudamėsi manome, kad būtent tas keturias sritis galima išskirti kaip kritiškai svarbės. Tačiau, jeigu jos bus įrašytos į direktyvą, jos turės tenkinti tam tikrus kibernetinio saugumo reikalavimus. Turėsime išmatuoti e, daugybę kitų dalykų, tačiau reikalavimai kritiniai infrastruktūrai vis tik dar yra nelabai griežti, pasakyčiau, kad jie per švelnus. Bet kokiu atveju tas klausimas dar neišspręstas, nėra nustatyta datos tolesniam trilogui, bet greičiausiai tai, bus, tai atsitiks gruodžio pradžioje ir aš jums pateiksiu po to naujausią informaciją. O kol kas, jeigu kas nors norite ko paklausti, tai dvi šalių pagrindų kreipkitės į mane ir aš tikrai atsakysiu. Mielai pasikeisiu su jumis savo mintimis. Ačiū. Thank you, Pilar. Ačiū labai, Pilar. Kaip suprantu, po kito trišalio dialogo dar kartą galėsime jūs išklausyti ir išgirsti naujausią informaciją, tačiau galbūt ir dabar e, kolegos turi klausimų. Šešėlinių pranešėjų šiandien su mumis nėra. Šio dokumento rinkinio aptarimas buvo baigtas per pastarąją kadenciją, tad politinės frakcijos neatsintė savo šešėlinių pranešėjų. Na, norėčiau pasakyti, kad komisija paskelbė e, pasiūlymą dėl direktyvos projekto 13 metų vasario mėnesį. Tai reiškia prieš dviejus su pusę metų. Ir jeigu būtų patvirtintas šis projektas, tai būtų Pirmasis horizontalusis ES masto teisės aktas susijęs su kibernetiniu saugumu. Na ir pir, pirmą kartą istorijoje ES mm, mm, padėtų visoms valstybėms narėms organizuoti savo veiklą kibernetinio saugumo srityje. Tad ačiū e, kolegijai už visas pastabas e, apie tai, kaip būtų galima sustiprinti šią sistemą, kaip ją būtų galima sus, e, pagerinti. Galbūt ateitie bus rengiama ir nauja direktyva, tačiau be abejo sudėtinga apie tai kalbėti, kol dar net trišalis dialogas nebaigtas dėl dabartinės. Tad, e, bet kuriuo atveju dėkoju Jums už Jūsų pastabas, už tai, kad išvardinote silpnasias pusės. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra tarpusavio saveikumo klausimai susiję su Europos viešosiamis institucijomis verslo atstovais ir piliečiais. Tarpusavio sąveikumas kaip priemonė skirta modernizuoti viešąjį sektorių. Na ir kaip visi matome, skaitmeninė sąjunga yra e, be netokia pat svarbi kaip ir energetikos sąjunga. Tai yra įtin aktuolus klausimas šiai parlamento kadencijai ir tai yra gana naujas dalykas. Nes be abejo, per praeisę kadenciją daug daugiau dėmesio skiriama buvo energetikos klausimams. Na, o dabar skaitmeninė sąjunga tampa įtin svarbių prioritetų. Na ir mūsų kolega Karlos Azorinio yra atsakingas už šį klausimą ir ISA 2 programą, taip sutrumpintai vadinama mano pristatytoje programa. Ji pakeičia dabartinę ISA programą. Greičiausiai tai turėtų nutikti nuo kitų metų sausio mėnesio pradžios ir laiko liko jau visai nedaug. Jau vyko vienas trišalis dialogas, jis buvo organizuotas rugsėjo antrąją dieną. Na, norėčiau Karloso paklausti, kaip jis vertina dabartinę situaciją. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Taip, be abejo, itin svarbus klausimas. Ir man atrodo, kad kalbant apie e, Europos energetikos sąjungą, jeigu būtų sukurta ir Europos skaitmeninė sąjunga, tai būtų tokios dvi varomosios jėgos, viena kita papildančios jėgos. Na ir Noriu pasakyti, kad parlamentas ir taryba pasiekė susitarimą dėl ISA 2 programos. Tai reiškia, jog dabar galime imtis tolesnių žingsnių. Ir iš principo turėtų būti realiai įmanoma pradėti šiai programai funkcionuoti kitų metų sausio pirmąją dieną ir pakeisti dabar galiojančią programą, kurios galiojimas baigsis e, šių metų paskutinę dieną. Yra numatyta apie 20 milijonų eurų e, skirtų įgyvendinti tarpusavio sąveikumo sprendimams, tačiau kalbant apie dabartinę padėtį, reikia kalbėti ne tik apie ankstesnės ar dabar galiojančios programos tesimą, tačiau ir apie kitus esminius dalykus. Ir visų pirma, reikia kalbėti apie tai, kad naujoji bendroji skaitmeninė rinka yra kuriama, tam buvo skirta ir pirmoji programa, ir be abejo buvo daug technologinių pasikeitimų per pastarosius keletą metų. Tad tikrai buvo pasiekta neblogų rezultatų ir buvo daug svarbių pakeitimų, e, su kuriais kovoja, e, dėl kurių kovojame su taryba ir džiugu, kad taryba galiausiai pritarė mūsų pasiūlymams, pabandysiu juos priminti. Kalbant apie tuos punktus, e, už kuriuos buvo atsakyta, atsakingas ITRE komitetas. Taip pat dar buvo IMKO, LIBE kompetencijos rytis. Na ir mūsų nuomonė vienas svarbiausių klausimų yra tai, kad ši programa teiks paramą ne tik tarpusavio sąveikumo sprendimams. Galbūt netgi tai nebus pagrindinis dalykas. Svarbus dalykas yra tos bendros platformos. Bendros priemonės kuriomis galės naudotis e, administracijos, e, siekdamos skirtingų sprendimų. Na ir kalbant apie tas lėšas, kurios yra numatytos, manau, kad galima tikrai e, neblogą svertą sukurti, kalbant apie tarpusavę sąveikumo sprendimus ir užtikrinti jog naudojamos priemonės būtų suderintos tarpusavyje. Be to, dar vienas svarbus dalykas yra skaidresni kriterijai susiję su paraiškų vertinimu ir tinkamumu. Daug dėmesio skiriame ir ankstesniems programoms, nors dažniausiai jos buvo orientuotos į nacionalinių sprendimų finansavimą. Daug dėmesio skiriame tam teritoriniam aspektui. Be to dabar daugiau yra investuojama į platformas, o ne į gatavus sprendimus. Labai svarbu, kad naujieji sprendimai būtų e, pritaikyti prie naujos procedūros ir kad apskritai procedūros būtų supaprastintos ir visa programa būtų daug palankesnė ir suprantamesnė vartotojams. Be to siekime ir to, kad būtų teikiamos paskaitos vartotojų tinklams. Tad labai svarbu užtikrinti tą sąveiką, interakciją tarp vartotojų, ypač kai kalbame apie verslo atstovų, piliečių saveikavimą. Ir mano nuomonė paprasčiausias sprendimas būtų numatyti galimybę programų plėtojimą patikėti pilietiniai visuomeniai, tačiau paaiškėjo, kad tai yra per daug sudėtinga. Na ir dabar kalbama apie tam tikras bendruomenės, jų steigimą ir internetu jos turėtų galimybę vertinti e, naujausias programas, sistemas ir atlikti reikalingus pakeitimus ar patobulinimus. Dar vienas svarbus dalykas kuriuo mums pavyko pasiekti su IMKO komiteto parama. Tai yra užtikrinimas, jog būtų galima e, piliečiams tinkamai pasinaudoti skaitmeninę rinką, kad būtų mažiau biurokratijos e, naštos įmonėms. Taip pat sugebėjome rasti pusiausvyrą ir kitų svarbių klausimų. Tai jis buvo aktualus ir pilietinių teisų komitetui, tai yra duomenų apsaugos ir privatumo kriterijų naudojimas. Ir jų užtikrinimas viso programos įgyvendinimo metu. Tai yra nuo 16 iki 20 metų. Standartai susijęs su domenų apsauga ir tinklo neutralumu yra tos savokos, kurios pastoviai keičiasi, tobulėja. Na, be abejo, visa, visa tai bus stebima, tačiau bet kuriuo atveju tai yra svarbus pasiekimas, kurį pavyko įtraukti susitarimą. Man atrodo, kad tikrai nebloga programa ir tikiuosi, kad jie bus tinkamai pasinaudota, bet to norėčiau paminėti, kad kolegos tikrai puikiai bendradarbiavo tarpusavyje, tiek ir šešėliniai pranešė, tiek ir kolegos iš Šimko bei Libė komitetų. Uh, Ačiū ir visai techniniai komandai. Taip pat komisijos tarnyboms ir tarybos komandai. Tad tikrai ta bendradarbiavimo dvasia padėjo pasiekti gerų rezultatų. Ačiū labai, tikrai pozityviai atrodo jūsų pristatyta informacija ir labai tikiuosi, kad spalio 13 galėsime balsuoti dėl šio sprendimo. Tačiau iki tol pirmininkantis Luxemburgas dar turėtų atsiųsti e, šį sustarimą patvirtinantį laišką. Kaip suprantu, tai kol kas dar neįvyko. Panašu, kad ne. Na, tada lauksime. Gerbiamas pirmininkė. Jau gavome patvirtinimą iš pirmininkaujančiojo Luxemburgo, gavome visus patvirtinimus, tad dabar jau esame pasirengę tiesiog balsuoti. Pirmininkas puiku, džiaugiuosi, kad viskas parengtas, tad spalio 13 lauksime balsavimo. Ačiū kolegai už pristatymą ir už tokius puikius rezultatus. Dabar kiti darbo atvarkės klausimai. Panašu, kad jų nėra. Ne, vis dėlto atsiprašau. Žodis kolegai. Ačiū pirmininkė. Dėl kitų darbo atvarkės klausimų. Galbūt e, komitetas e, galėtų sušaukti neįlinį posėdį dėl Volkswagen problemų. Mūsų komitetas yra tikrai labai e, tinkamas susidariusiai padėčiai Junktinės Amerikos valstijose, taip pat ir Europoje apsvarstyti. Taigi noriu pasiteirauti pirmininko, Ar nebūtų galima sušaukti, sušaukti ad hoc posėdžio būtent e, Volkswagen e, klausimai apsvarstyti? Man atrodo, problema labai rimta. Certainly. Ačiū labai. Pasižymėjome jūsų pastabą, be abejo, itin svarbi pastaba. Ir galbūt reikėtų platesnėme kontekste į tai pažvelgti, reikėtų kalbėti ne tik apie vieną Europos įmonę, tačiau įtraukti ir daugiau. Žinau, kad vyksta TTIP dėrybos ir sąryšėje su to klausimu yra ir kitų svarbių elementų, ne tik Volkswagen problemos Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir apsvarstysime galimybės atsižvelgti jūsų pastabą ir pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Dabar žodis ponui Martel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šyrit buvo atidėta daug balsavimų dėl pranešimų, nes ma, žinom, ko jūs reikalavo, matyt, kas vyko šyrit. Bet aš tikiuosi, kad jūs mums padėsite ir dėl tų pranešimų galėsime balsuoti kuo greičiau. Nes e, jau Strasbūro plenarnio posėdžio darbo yra numatyta dėl jų balsuoti ir aš nenorėčiau, kad uh, E, būtų dirbama per daug lietai dėl to, kad mes čia e, dėl techninių dalykų nesusitarėme. Galėtume Strasbūrė turbūt suorganizuoti neįlinį komiteto posėdį, kad, galėtume, kad per jį spėtume pabalsuoti. Ačiū, aš suprantu jūsų e, balsavimą. Atkalendas grekas principas yra labai pavojingas. Ir norėtume, kad balsavimas įvyktų kuo greičiau kuo greičiau. Mes darome viską, ką galime, kad taip atsitiktų. Ir kad visi pakeitimai būtų išversti. Kolega Etvardas Martenas žino, kad visi pakeitimai gali būti išversti žodžiu. Nebegirdit vertimo, ar kas čia dabar? Visi pakeitimai turėjo būti išversti raštu. Versime žodžiu yra kas kita, tai ką jūs dabar girdit. O išversta turi būti Luksemburgo žmonių, vertėjų, kurie ten dirba. Tai yra kas kita. Mėrėjai draugai, viskas. Kitas posėdis spalio 12 dieną po pietų ir spalio 13 dieną visą dieną. Susitiksim po poro savaičių. Ir dar Strasbūrė prieš tai, plenarnių posėdžių salėje. Labai ačiū.